Allora, buongiorno. Na kągi, laba diena. Aš norėčiau pakviesti visus susėsti. Ir skelbiu, kad Europos parlamento plenarinė sesija, kuri buvo, kuri buvo nutraukta 2019 m. Liepos 4 d. yra tęsiama. Ir aš norėčiau pasveikinti taip pat mūsų svečius, kurie šiandien stebės mūsų plenarinį posėdį. 2019 m. Liepos mėnesio posėdžio protokolas buvo pa paskelbtas viešai. Ar turite kokį nors pastabų? Ne, jei pastabų nėra, tuomet laikysime, kad protokolas yra patvirtintas. Keli skelbimai. ponas Kirijakos Vilopulos buvo išrinktas Graikijos nacionalinio parlamento nariu. Todėl Europos parlamentas konstatuoja, kad jo vieta atsilaisvina nuo 2019 m. Liepos 7 dienos. Niderlandų kompetentingosios institucijos man pranešė, kad ponia Lara Wolters išrinkta Europos parlamento nare ir ji pakeis poną Franz Timmermans nuo 2019 metų Liepos 4 dienos. Be to, Graikijos kompetentingos institucijos man pranešė, kad ponas Emanuel Grakos, Frakos buvo išrinktas Europos parlamento nariu ir jis pakeis poną po Vilopulos nuo 2019 metų Liepos 10 dienos. Aš norėčiau pasveikinti šiuos kolegas ir noriu priminti visiems, kad jie dirba Europos parlamente ir visose jo organuose, turėdami visas sąlygas numatytas darbo tvarkos taisyklėse. Iš frakcijų EPP ir EKR gavau prašymus pakeisti kai kurių komitetų sudėtį paskir, naujai paskirti kolegos bus nurodyti šiandienos posėdžio protokole. Ir jei nebus pareikšta jokių prieštaravimų nuo šiandienos iki protokolo patvirtinimo, laikysime, kad kolegos yra paskirti dirbti nurodytose komitetuose. Dabar galime pereiti prie mūsų darbo, darbo tvarkės. Ponas Korbin, ponė pirmininkė, jūs paskelbėte, kad keli parlamento nariai nebedirbs Europos parlamente. Ar jums netrodo, kad visa EPP frakcija yra pasitraukusi iš Europos parlamento, nes jų nėra šioje salėje? Taip, aš e, pastebėjau jūsų subtilų humorą. Na kągi, periname prie darbo tvarkės. Galutinis darbo tvarkės projektas patvirtintas pirmininkų suoigos Liepos 11 dieną pagal darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnį buvo viešai paskelbtas. Taigi antradienį, tai yra rytoj, GUE frakcija paprašė kad e, Europos komisijos e, vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Venezueloje vyktų kaip pareiškimas ir kad po jo parlamentas neteiktų rezoliucijos. Ir aš dabar suteiksiu žodį poniai Vilanuova Ruiz, kad ji pristatytų savo frakcijos nuomonę. Prašau. Labadiena, ponė pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. GUE frakcijos vardu prašome ats... išbraukti iš darbo atvarkės rezoliuciją dėl padėties Venezuela. Diskusijoms pritarėme, bet, negalim, bet dabar vyksta dialogas, kuriame tarpininkauja Norvegija, dalyvauja visos pusės, darybos eina priekin, netgi popiežius jas paremė. Uh, Taigi, mūsų parlamentas turi galimybę e, bent kartą neteikti rezoliucijų ir bandyti suvirškinti Venezuelos politiką ir veikti kaip tikras e, taikos ir dialogo gynėjas ir ne, neatimti šio vienintelio kelio, kuris veda link taikos ir stabilumo Venezuelos žmonėms. Dėkoju, poniai Vilenueva Ruiz. Dabar norėčiau suteikti žodį parlamento nariui ar parlamento nariai, kurie, nu- kurie norėtų pasisakyti prieš. Prašome, ponė Galer. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, apie, apie frakcijos vardu. Aš norėčiau nepritarti šiam siūlymui. Mes savo rezoliucijoje kaip tik galime paminėti šiuo metu vykstančias diskusijas ir siūlomas iniciatyvas, galime jas pasveikinti. Situacija yra dramatiška ir e, mūsų pozicija yra aiški. Todėl manau, kad mes galime apsispręsti jau dabar ir galime išsakyti savo nuomonę rezoliucijoje. Jau anksčiau esame sakę, kad mes suprantame, kad situacija yra dramatiška, milijonai pabėgėlių paliko e, Venezuelą, dėl to kilo nestabilumas visame regione ir aš manau, kad mes privalome išsakyti aiškę poziciją dėl to, kas įvyko. Dėkoju. Dėkuoju ponoj Galer, o dabar balsuosime dėl GUE frakcijos prašymo. Vyks elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Hanno votato tutti? Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Dabar balsavimo procedūrą baigiame. Prašymui nepritarta. Taigi, darbo atvarkės, antradienio darbo atvarkės projektas nėra keičiamas. Toliau, trečiadienis GUE frakcija paprašė, kad trečiadienį po pietų į darbo tvarkės projektą būtų įrašytas trečias punktas tarybos ir komisijos pareišimai dėl ES ir Mirkosūro šalių santykių. Šis klausimas turėtų būti nagrinėjimas po tarybos ir komisijos pareiškimo dėl e, švaraus oro zonų ES miestuose. Suteikiu žodį poniai Vilanuova Rūjas. Frakcijos vardu prašome e, paaiškinti, kodėl teikite šį prašymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėlgi, manome, kad svarbu į trečiadienio darbo atvarkę įtraukti sutarties su Merkosūro šalimis svarstymą nes 20 e, metų jau bandoma susitarti labai neskaidriai, o tai aktualu daugeliu organizacijų, daugeliu šalių, ūk, daugeliu ūkininkų, daugiau nei 33 milijonams ūkininkų, jie pajus tiesioginės ir sunkes tos sutarties pasiekmes. Todėl manome, kad reikia įtraukti šio klausimo svarstymą į trečiadienio darbo tvarkę. E, e, Dėkoju, dabar suteiksiu žodį ponui Hansen kuris pristatys priešingą nuomonę. Dėkuoju, ponė Pirmke. Apie, apie frakcijos vardu aš norėčiau nepritarti šiam prašymui papildyti darbo atvarkę. Dokumentai buvo ką tik paskelbti ir mes norėtumėme juos atidžiai išnagrinėti. Komisijos narė ponė Melstrom pareiškė, kad kitą savaitę ji atvyks į Tarptautinės priekybos komiteto posėdį ir mes norėtume, kad darbo tvarkė nebūtų keičiama. Dėkoju. Dabar balsuosime dėl prašymo, kas už Kas pritarė GUE frakcijos prašymui, prašau kelti ranką. Kas prieš? Kas susilaikė? Prašymui nepritarta. Taigi, trečiadienio darbo tvarkė nėra keičiama. L'ordine del giorno è così fissato. Darbo tvarkė yra nustatyta. Ne, nėra jokio reikalo. Toliau mūsų darbo tvarkė yra numatytos vienos minutės kalbos pagal darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnį. Prego, lei la parola. Prašome. Ma non doveva venire la mia Pirmininkė, pagal 148 darbo tvarkos taisyklių punktą, kaip žuvininkystės reikalų komiteto pirmininko noriu pažymėti, kad Robert Rowlands, parlamento narys, praėjusią savaitę pareiškė, kad įvykus breksitui visi žvejybiniai laivai e, jungtinėje karalystėje, jungtinės karalystės teritoriniuose vandenyse turėtų būti traktuojami kaip ir e, kaip e, laivas nuskendęs 1982 metais ginkluotame konflikte. Noriu pas, pa, informuoti Jūs, kad e, tokie žodžiai susilaukia plataus pasmerkimo ir tai tikrai šleikštulį keliantis pareiškimas. Tai įslepia minti, kad žvėjai gali būti nužudyti, jeigu jie atsiras teritorinėse vandenyse, nes karalystės. Taip tikrai nenutiks. Tačiau, ponė pirmininkė, Europos istorija e, iliustruoja, kad žodžiai yra svarbus, jie gali mėgsti draugystę ir jie gali skatinti neapykantą. Pirmininkė, aš tikiuosi, kad jūs, kaip ir aš, išleisite apgailestavimą, kad mano tevinainis nusprendė panaudoti žodžius siekdamas pastarųjų tikslų. Šiuo. Dėkuoju, ponui Dėvis. Atkreips, pasižymėsime jūsų išsakytą nuomonę. Kiek, kiek, kiek sulla parola? Honorevole Roland. Ponas Roland. Mr. President, thank you. Pone pirmininkė, ačiū, kad sutikite man galimybę pasisakyti. Sureaguodamas į kito parlamento nario pasisakymą, norėčiau pasakyti štai ką. Aš sureagavau į, iš, į žodinį išpolį E, kurios susilaukė iš jūsų vienas iš mano kolegių, kuri kreipėsi į jūs po žuvininkystės komiteto posėdžio, kuriam jūs pirmininkavote. Jūs ją užsipuolėte žodžiais ir e, drausmės dr, klausimus nagrinėjame šią komitete, jum, jums buvo suformuoluotas perspėjimas. Aš kalbėjau Britų žuvininkystės pramonės vardu, kurią nusekliai e, niokoja ES politiką, kurioje numatyta galimybė žvejoti elektros impulsais. Tai buvo, tas komentaras buvo ironiškas, ypač dėl to, kad mūsų pramonė praktiškai sunaikinta. Ir žinoma, aš neturėjau omenyje smurto atveju atviroje jūroje, Nors e, tą matėme 2018 metais, kuomet Britų ir Prancūzų jūreiviai susidūrė jūroje. Aš tikrai ne vieną sekundę nenorėjau pasakyti, kad e, žvėjai turėtų imtis karinių veiksmų jūroje. Aš e, tvirtai remiu Britų žuvininkystės pramonę ir žvėjus ir aš nenustosiu jų ginti. Honorevole Fox. Ponas Fox. Honorevole Fox. Ponas Fox. Jo nėra salėje. Yes. That... Ačiū. Jei kalbame apie Britų delegaciją sėdinčią šioje parlamento salėje, yra tai, kad mes tu, turime humoro jausmą ir žinome, kad uh, galimybė reikšti savo mintis yra labai svarbi. Ir matome, kad vienas iš mūsų taip vadinamų kolegų iš Junktinės karalystės išnaudoja šią vietą keistiems komentarams, kito tarp yra daug rimtesnių klausimų. Aš ginu visų teisę sakyti viską, netgi e, išsisakyti įžeidžiančiai. Mes Brexito partijos, e, jūs tikrai išgirsite mus Brexito partijos narius, jūs turėtumėte nustoti kabinėtis prie, prie mūsų. Šis parlamentas tikrai nėra demokratiškas, nes svarbiausi klausimai tai e, liberalų demokratų vidinės rietenos, ypač Junktinės karalystės kontekste. You, free... Dėkoju kolegos ir kalbėdama apie žodžio laisvę noriu paskelbti, kad Dabar pagal darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnį mes surenksime vienos minutės kalbų pristatymą. Ir pirmoji kalbėtoja yra ponia Vin Vinčia. Ponas Vinčia. Pone pirmininkė, mėly kolegos, ES valstybėje narėje egzistuoja narėse egzistuoja skirtingi teisės aktai ginantis religinės autochtoninės mažumas. Vienose šalise yra visuminių sprendimų, kitose tik dalinių, o kai kuriuose šalise tautinės mažumos beveik nepripažįstamas. Tai prilyksta pasikesinimui žmogaus teisės. Mano šalyje, Rumunijoje pakeitus, neseniai pakeitus e, vieną iš šalies įstatymų buvo apribotos e, teisės ir apsauga numatyta etniams mažumoms. E, Vengrijos mažumai negalima naudoti savo e, valstybės nacionalinių simbolių. E, tikrai yra akivaizdžių skirtumų tarp to, kaip traktuojama Rumunijos dauguma ir Vengrijos mažuma. Mes turime skatinti pažangios praktikos pavyzdžių sklaidą, o įstatymo viršienybės laikymasis turėtų reikšti, kad reikia laikytis galiojančių reglamentų šioje srityje. 15 milijonų Europos piliečių tikisi, kad e, bus siekama įgyvendinti griežčiausius e, sprendimus, atitinkančius griežčiausius kriterijus šios rytėje. Ponas Howard, ponė pirmininkė, teisė balsuoti yra pagrindinė teisė, o mūsų politikų darbas yra bandyti sudaryti žmonėm geresnės galimybės balsuoti. Prieš šešias savaitės Junktinėje karalystėje įvyko priešinga. E, da, at, norėjusių ateiti, dalyvavusių Europos parlamento e, rinkimuose es šalise skaičius išaugo, o Junktinėje karalystėje taip nebuvo. Deja, Junktinės karalystės vyriausybės atsakas į kritiką išsakytą buvo negatyvus. Todėl reikia pokyčių ES mastu, kad būtų supaprastintas procesas ir kad būtų lengviau visiems ES piliečiams balsuoti, kad ir kur jie begyventų. Turėtų pakakti vien pasirašyti pareiškimą balsavimo punkte. Nusinčiau laišką e, AFKO komiteto pirmininkui prašydamas, kad ta situacija būtų išnagrinėta e, gerokai iš anksto besirengiant kitiems parlamento rinkimams ir kad visi piliečiai turėtų, turėtų galimybę įgyvendintis šią teisę. Pone Jovėva, ačiū už man sutiktą galimybę pasisakyti, mėly kolegos. Džiaugiuosi tuo, kad pirmą kartą kalbu šiame parlamente ir norėčiau išnaudoti šią galimybę ir atkreipti jūsų dėmesį į klausimą, kur, kuris nesusilaukė pakankamai dėmesio. Viskas priklauso nuo politinių žaidimų valstybėse narėse, kalbu apie įstatymo viršenybę. Vėl džiugiuosi, kad e, potenciali kandidatė, kandidatė į Europos parlamento, pir, atsiprašau, Europos komisijos pirmininkės postą akcentavo, kad jis sieks sustiprinti pagrindinių teisų įtvirtinimo mechanizmą. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Kroatija nesugeba uh, įgyv... užtikrinti arbitra... arbitražo procedūros. Tikiuosi, kad kitas komisijos pirmininkas ar pirmininkė skirs tam dėmesio ir taip pat norėčiau, kad būtų parengta teisinė nuomonė dėl sprendimų priimamų pagal arbitražo procedūrą ir apie prievalę jų laikytis. Ponas Christian Allard, prašau.

Ačiū už tai, kad pagelbėjote man, kad galėčiau pasakyti pirmąją savo kalbą šią apie parlamente. Noriu padėkoti už tai, kad sutikta galimybė man pasisakyti. Esu Prancūzijos pilietis atstovaujantis Škotus Europoje. E, aš buvau deputatu Škotijos parlamente, o esu čia dėl breksito ir noriu pabrėžti, kad mes esame. E, susijęs su Europą, mes ją mylime, norime, norime iš naujo susijungti su Europa po 300 metų atskirties. Europos Sąjunga suteikė mums galimybę e, išrinkti savo Škotijos parlamentą ir mes to neužmiršome. 2016-aisiais 70 procentų Škotų turinčių rinkimo teisę pasisakė už pasilikimą Europos Sąjungoje. Mes esame pati europietiškiausia e, šalis Europoje tai susiję su mūsų tapatybė. Aš esu šimtų procentų škotas, šimtų procentų prancūzas ir šimtų procentų europietis. Mes taip pat kaip ir jūs suprantame Europą. Laisvas asmenų judėjimas, visapusiškas visuotinis vertybių puoselėjimas. Norime likti Europos širdyje. Padėkite mums likti Europoje. Ponas Jack Madison. Ponas Jack Madison. Nematau jūsų jų, savo vietoje. Ar jūs esate salėje? Atrodo, kad ne. Toliau, ponė Tomašič. Da. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Međunarodni... Ačiū, ponė pirmininkė. Nacionalinis e, būsios Jugoslavijos Respublikos e, teismas 15 e, metų gruodžio mėnesį buvo paskelbęs nuosprendį Petra Dešta ir Pieveričia Joječ, kurie buvo nupausti už tai, kad jie stengiasi įbauginti liudininkus. Tačiau Serbijos valdžia dėja neįvykdė šio teismo sprendimo ir toliau atsisako vykdyti teisingumą, aiškindami tuo, kad e, jie e, negali e, daugiau bendradarbiauti, užtikrinti didesnio bendradarbiavimo su Hagos tribunolu daugiau negu iki šiol tai buvo daroma. Florenco Hartmano byla Prancūzijos atveju taip pat buvo e, labai panaši ir kyla, kyla klausimas, ar Serbija turi teisę e, pa, užprotestuoti e, tą sprendimą. Ar mes turime taikyti su tuo, kad kai kalbame apie Serbiją, šį valstybę, ją, jos, turime ignoruoti jos e, akivaizdų e, neveikimą ir e, Hagos tribunolo sprendimų ignoravimą. Tai yra tiesiog dviveidystė iš ES pusės. Dėkoju. Ponas Georgijų. Ευχαριστώ. Έρχομαι από την Κύπρο. Ačiū. Aš esu iš Kipro. Ir šiuo metu, tai yra jau 45 metus, mes gyvename nuo to momento, kada Graikija e, e, e, remdamasi vietos fašistinė organizacija įvykdė išpolį, kuris, kurio buvo siekiama e, nužudyti teisėtai išrinktą prezidentą ir pasiekmes mūsų žmonės jaučia iki šios dienos ir daugybė e, dingusių bežinios, daugybė e, aukų buvo nusinešta ir teritorija yra pasikeitusi, yra okupuota teritorijos didelė dalis ir mes prašome praktinės paramos iš ES pusės taikyti priemonės, kurios, priemonės, kurios ir iki šiol taikomos yra vis silpnesnės ir silpnesnės ir jos nieko nepadeda. Nors ir Turkija galbūt yra vertinga ES tam tikrais aspektais, tačiau ji taip pat turi laikytis tarptautinės teisės e, nuostatų, e, turi būti atnaujintos dėrybos su šia šalimi. Ir kad išspręstume šią problemą, išspręstume šį klausimą, e, e, jeigu mes ją išspręstume, tai prisidėtų ne tik tai prie Kipro žmonių gerovės, bet ir prie visos ES e, saugumo. Ponas Patin. Ačiū. 400 tūkstančių žmonių, piliečių iš Junktinės karalystės rytų. Ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir, vidurio rytų atvyko čia pasiklausyti mūsų. Daugybė žmonių, e, tūkstančiai žmonių e, balsavo už e, savo atstovus čia renkant Europos parlamentą. Ir čia jų yra susirinkęs net 751. Ir kodėlgi parlamento rūmai yra atviri paprastiems žmonėms mažiau negu 60 dienų per metus. Praėjusias mėnesį Bruselėje jie buvo uždaryti žmonėms beveik visą laiką, o tuo tarpu žmonių atstovai, Europos parlamento nariai, turi teisę pasisakyti nuolat. Tad nesistebiu, kad tiek nedaug e, liaudės atstovų yra čia. Ar Nėra taip, kad e, vis dėlto nėra kam e, kalbėti piliečių vardų. Ir komisija, ir taryboje, e, ko gero, dirbantis žmonės dirba už uždarų durų ir jie nenori girdėti žmonių balso. Ir 60 sekundžių neužtenka išklausyti žmonių balsą, todėl, ponė pirmininkė, reikia reikalauti, kad parlamentas būtų labiau girdimas. Everyone... Pirmininkė, bėda ta, kad jeigu kiekvienas viršys tą vieną minutę skiriamo laiko, tuomet mažiau e, parlamento narių turės teisę kalbėti. Dabar ponia Poška. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pana ir ponios, e, Liepos 1-ąją Ukrainoje e, buvo e, įvyks e, e, rinkimai, kuriuos tik ypatingai didelį dėmesį turėtume atkreipti. E, žinome, kad Ukrainoje yra šansas, kad kažkas pasikeis, tačiau mes matome, kad yra įvairiausių rinkimų kampanijos pažeidimų. Yra perkami balsai ir, taikom, ir yra imamasi kitų neprimtinų priemonių siekiant prastumti partijas, e, kurios e, neturi kažkokio tai e, žmonių pritarimo, žmonių paramos. Ir tam tikrose mes matome, kad ir Vengrijos tam tikri bendruomenių lyderiai ir jiems taip pat daroma neigiama įtaka šiame procese. Taigi reikia atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta Ukrainoje. Ne tik tai kalbėti apie jos integraciją Europos Sąjungą, bet ir išklausyti ir rūpintis tuo, kad ten būtų e, ginamos teisės. Dėkoju. Gines, madam komisar Vestager. Um, para... Pone komisijos narė Vestager, man tikrai nepaprastai malonu vėl kalbėti Europos Sąjungą parlamente ir norėčiau kalbėti apie daugiametę finansavimo programą. Daugiametė finansavimo programa užtikrina stabilę ir prognozuojamą Europą ekonominėje platmėje. Ateities 2020-2027 metų biudžetas yra ne tik prioritetas, bet ir e, klausimas svarstytinas skubos tvarka. Europos komisija pateikė e, pasiūlymą dėl biudžeto 2018 gegužės antrąją ir nuo to laiko e, dialogas beveik nevyko. Populizmas Europoje yra ant bangos. Populizmo banga Europoje stiprėja. Ir jeigu e, abi sprend... biudžetą tvirtinančios institucijos parlamentas ir taryba patvirtintų jį, būtų galima skirti daugiau finansavimo moksliniams tyrimams, Erasmus programai bei sanglaudos politikai, kurios tikslas e, padėti atsistoti ant kojų ekonomiškai e, sunkiau e, gyventiems regionams. Todėl turime e, siekti, kad tai, kad tai būtų patvirtinta. Aš nesu, atsiprašau, nesu įpratusi kalbėti tik turiu vieną minutę. Taip, iš tikrųjų, parlamento nariai iš Junktinės karalystės turėtų žinoti, kad gebėjimas pasi, pasisakyti glaustai mm, yra talentas. Ačiū ir dabar žodis ponė Bilbao. Ačiū ponė pirmininkė. Abantė, tai žodis, kurį naudojame mano gimtajame žvėjų kaimelyje, kai raginame nepasiduoti sudėtingoje situacijoje, stiprybės, solidarumo, energijos. Būtent tokius linkėjimus siunčiu e, jauno, jaunuolio e, šeimos nariams, kuris praeitą savaitę nuskendo siaubingose potviniuose. Taip pat e, kaimininių regionų gyventojams iš Navaro, Stafalo, Litė, Puejo, Pitilės ir Beirė. Vis noriu pasakyti, kad Tai iki šiol nematytas atvejis, kuomet per tris valandas iškrito nepaprastai daug kritulių. Tai ekstremalūs atmosferos reiškiniai ir e, ten susidarė katastrofiška zona e, situacija 13 savivaldybių. Tai susijęs su klimato kaita ir tas klausimas turi būti šio parlamento prioritetu. Mums reikia visapusiškos strategijos, tačiau ji turi būti kuriama iš apačios, nes daugybė mūšių e, yra kovojama ir jie yra laimimi vietos ir regionų lygmenių. Kardi. Prašy, Kardi. Grazie, prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos parlamentas pradėjo dirbti ir mes matome, kad egzistuoja dvi Europos koncepcijos. Pirmoji yra biurokratijos, biurokratų valdomo. De, da Europa, kuri jie nori, kad viską kontroliuotų tik tai elitas. Ir jiems atrodo, kad Europa neturi jokių sienų, jokių tapatybių, kad jiems netrūdo, kad dirbanti, Europoje dirba žmonės, kurie gauna nepaprastai mažą atlyginimą, kad žmonės serga ir negali gydytis. Antroji Europa, antroji Europos koncepcija yra pagrįsta mūsų istorija, mūsų šlovinga praeitimi ir ji yra pasiruošusi ginti ir savo sienas ir kurti Europą, kuri yra, būtų pagrįsta tapatybė ir demokratija. Tai, kad ponas Sasoli buvo išrinktas Europos parlamento pirmininku, tai yra tam tikros alchemijos požymis. Tai yra da, ta logika, kurią e, rėmė ir kurią vadovavosi daugybę metų EPP e, e politinės jėgos ir būtent jie pridarė daug žalos mūsų žmonėms, paprastiems žmonėms. Jūs sudarydami kažkokius sustarimus nesustabdysite mūsų revoliucijos. Nepamirškite, kad žmonės tikrai laimės šioje kovoje. Mr. Vondra, are you in the chamber? Pone Von, ponas Vondra. Ne, jo nėra salėje, tuomet perėmė prie kito kalbėtojo, prie pono Botenga. Merci, euh, madame la prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. 113 milijonų europiečių šiandien susiduria su skurdo rizika. 113 žmonių patiria socialinės atskirties riziką. Tai yra dešimt kartų daugiau nei mano šalies, Belgijos gyventojų skaičius. Taigi ES vyksta socialinė krize. Ir Ji atsirado dėl tos politikos, kurią tvirtino šioje salėje tradi tradicinės partijas. Tos partijos, kurios rėmė visišką liberalizaciją ir nuolat mažino biudžetą. Taigi šiandien ši logika taip pat rodo, kad norima paremti rinkas. Ir arba mes dabar galime pritarti tam, kad mes toliau judėtume dugno link, arba mes galime kurti socialinę Europą, tokią Europą, kuri būtų pagrįsta ne taupimu, bet e, pažanga. Tokia Europa, kuri būtų pagrįsta su, ne socialinės atžangos, bet socialinės pažangos vizija. Dėkuoju toliau ponas Papadakis δικάζουμε τη χρησιμοποίηση δύο πλοίων με γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΣ όπως και τις διαρκείς. Dėkoju. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad Kipro Izet regione du Turkijos laivai šiuo metu pradėjo gręžti gręžinius atvirojo jūroje. Turkijos, kuri yra mūsų NATO sąjungininkė ir kuri jau daugybę metų okupuoja 37 procentus Kipro teritorijos. Žinome, kad Turkija elgėsi visiškai netinkamai. Ji imasi neprimtinų veiksmų Egėjo jūroje ir kitur. Ir matome, kaip Turkija ir toliau aktyviai veikia imperialistinėse schemose. Žmonės turi suvokti, kas vyksta, mes turime atsisakyti imperialistinių užmačių, užmačių ir turime leisti žmonėms patiems tvarkyti savo energijos išteklius su bendrumo ir bendros kovos vardan. Dėkuoju, toliau ponia Šoidrova. Ačiū už skirtą žodį. Šį mėnesį atsiminsime 17, 70 E, pirmojus, pirmojo Euro, e, e, Izraelio ir Arabų karo ir reikia prisiminti, kaip buvo kovojama už šią jauną valstybę, tuomet dar jaunas valstybė Izraelis laikosi tų pačių vertybių kaip Europas ir Europa, gerbė demokratiją, gerbė, gerbė teisinės valstybės principus. Izraelis yra vienas iš nedaugelių, viena iš nedaugelių valstybių turinčių tikrą demokratiją šiame regione. Ir todėl ES turi daryti viską, kad būtų išsaugoti kiek manoma geresnė santykiai su Izraeliu. Dėl ko? Todėl, kad aš esu labai susirūpinusi, kad ES dar neturi asociacijos susitarimo su Izraeliu ir, ir negrindžia savo dialogo e, šiuo susitarimu. Kaipgi, kodėl e, Europas, e, Europos Sąjunga e, vis dar neturi to susitarimo? Aš būtinai apie tai kalbėsiu, kai sustiksime rytoj su ponia Mogerinė. Panas... Ačiū pirmininkė. E, tinkamos visuomenės ir valstybės veikimo pagrindas yra sveikatos apsaugos sistema. Deja, daugelį Europos e, regionų, ypač kai kuriuose Ispanijos e, regionuose ši situacija yra netinkama, ypač rūpybos priežiūros srityje ir kalbu apie medicinos slaugytojų situaciją Galicijoje. Dėl dėl susidariusios padėties kai kuriuose Galicijos miestuose e, medicinos e, darbuotojai susivienijo ir protestuoja prieš tokią padėtį. Su jais elgiamasi netinkamai, kito tarpu tai yra žmonės, kurie turi rūpintis mūsų šeimomis. Todėl kalbėdamas e, plenarnėje sesijoje noriu, e, kad paraginti e, užtikrinti tinkamą pagarbą šios, e, šios sektoriaus darbuotojams, šios profesijos atstovams visoje Europoje. Čia Fleigo. Ponas Fleigo. Europa je za mene oduvijek imala, siguran sam da... Man Europa visuomet e, atrodė, jog turėjo labai, e, laikys labai tvirtos dvasios. Ir, e, tačiau dabar, 2019 e, metais, met yra pasiekusi daugybę įvairių technologinių pasiekimų. Slovenija ir Italija, mūsų kaiminės ir toliau stato spigliuotas sienas prie savo sienų. Mes grįžtingai pasisakome prieš tai, kadangi tai nesprendžia e, nelegalios migracijos problemos iš esmės. Sienos reiškia dar daugiau sienų. Ir e, jeigu vieni stato sienas, tuomet jas pradeda statyti ir kiti. Tai yra visiškai e, nekonstruktyvus sprendimas. Mes žinoma turime užtikrinti saugumą, turime humaniškai elgtis su žmonėmis, kurie migruoja, tačiau spigliuotos tvoros nieko ne, neišspręs. Europa turi surasti būdą kovoti su nelegale, ne, migrantų nelegaliu gabenimu ir tą spręsti reikia kiek įmanoma greičiau. Fest. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras. Šitokiausia kalbama apie didžiąją politiką, o man vis dėlto labai rūpi šių rūmų padėtis. Iš esmės, E, parlamento narių užduotis yra nuspręsti savo politinę darbo, dėl politinės darbo tvarkės. Jie sprendžia, kokius politinius klausimus, kokiomis iniciatyvomis jie sprendžia. Tačiau dėje šiuo metu yra e, pažeidžiama ši taisyklė. E, ponas Klausas Velė pateikė vieną raštą jis yra Libė komiteto administracijos atstovas, Jis jame kalbama apie galimą e, pirmąją parlamento iniciatyvą ir ten kalbama apie tai, ko mes išrinktieji e, siekime kaip tik išvengti. Tai yra humanitarinių vizų, darbų, gyventojų perskirtimo ir kitų klausimų parlamentai turė, parlamento nariai turi e, imtis į savo iniciatyvos dėl politinių klausimų. Ir e, todėl aš norėčiau Jūs paraginti, ponė pirmininkė, pasiaiškinti, kiek šiai e, iniciatyvai buvo išleista pinigų ir kuo jos gali būti, kokią žalą jinai gali padaryti. Dėkoju. Kužmiuk. Ponas Kužmiuk. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, jako członek Komisji Rolnictwa. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu agrar komiteto narys ir norėčiau išreikšti savo susirūpinimą dėl ES ir Mercosur susitarimo, kuris buvo čia jau šiandieną minėtas. Tik dėl to, kad reikalai nejuda greitai, neturėtume visko daryti skubotai. Mm, įvairios vyriausybės jau pasisakė šio klausimu, pavyzdžiui, Prancūzija, Lenkija. Tai yra labai svarbi e, mums rinka, ypač kalbant apie jautieną ar e, kitą, e, mėsos gaminius. Ir tokį susitarimą prastuminėtis, kiek manoma greičiau, būtų tikrai žalinga, ypač atsižvelgiant į Brexit padarinius. Mm, ypač jeigu nėra susitarta dėl humani... E, sanitarinių standartų, e, aplinkosaugos e, standartų. Tokį susitarimą mes netu, tokio susitarimo neturėtume dabar tvirtinti, kol nebuvo aptarta viskas įdėmiai ir nuosekliai su kitomis institucijomis. Obrigado, senhora Presidente. Poucos dias depois das eleições para o Parlamento Europeu, como convém, a Comissão Europeia emitiu. Europos Dėkuoju. Europos komisija paskelbė prieš Europos parlamento rinkimus rekomendacijas. Liktai nieko ten naujo tokio nebuvo pasakyta, tai nebent galėčiau paminėti tai, ką rekomenduoja komisija Portugalijai siūlo sumažinti biudžetą, taigi bus mažintos išlaidos kultūrai, būstui, transportui, švietimui, sveikatos priežiūrai. Iš Portugalijos dirbančiųjų įmami pinigai ir po to perdodami tiem, kas spekuliuoja mūsų valiutą. Tai yra finansininkai ir kreditoriai. Ir taip kuriama vis daugiau žmonių, kuri tai sudaromos nepalankios, ne, to, neužtikrintos aplinkybės, mažinamos, bloginamos darbo sąlygos. Ir daug buvo kalbėta nes, neseniai apie tai, kas užims aukščiausius ES postus. Bet mes nesuprantame, kad žmonėms iš tikrųjų nerūpi, iš tikrųjų, kas sėdi da, tose da, kėdėse. Svarbiausia yra, kad būtų keičiama politika ir kad žmonės tai pajustų. Dėkuoju toliau, ponia Vosenberg Veronydį. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, στην περασμένη θητεία. Πone pirmininkė, mėly kolegos. Ankstesnės kadencijos parlamente parlamentas svarstė e, migracijos problemą. Aš esu iš Graikijos ir, kaip žinote, e, Graikijoje ši problema ypač aštri. Nauja e, vyriausybė, kurią sudarė New Democracy partija, turi e, naują planą šiam klausimui spręsti. Tačiau iškyla dvi problemos. Pirm, pirmoji tai Dublino reglamento svarstymas įstrigęs taryboje, e, nėra galimybės dėl to jo modernizuoti. Kita problema - valstybės narės, kurios uždaro savo sienas ir netaiko jau priimtų sprendimų ir neprisima tos atsakomybės, kurią privalėtų prisimti. Jie taip pat nesutinka vykdyti bendrą prieglopščio politiką, nes tai ir tai skatina populizmo augimą Europoje. Dėl to jis auga. Adam. Pone Volters. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pastarąjį mėnesį e, stebėjau futbolo čempionatą, moterų futbolo čempionatą, kuris praeitie nebuvo plačiai žinomas, o dabar e, labai daug žmonių stebėjo e, pusfinalio ir finalo e, rungtynes. Tačiau dėl ekstremizmo, dėl breksito žmonėms atsvėrė akis ir mūsų ateitis tai jaun, jauni žmonės. Mes nebalsavome už Ursula von der Leyen, balsavome už, kan, už kandidatus, kurie prisistatė prieš rinkimus ir aiškiai e, pristatė savo programą. Finalinėme mače e, žaidė jungtinių valstijų komandai, Junktinių valstijų e, futbolininkės laimėjo. Įsivaizduokite, kaip būtų nutikę, jei būtų laimėjęs kas nors kitas ir ekstremistai būtų atsisakę tai pripažinti. Aš balsavau už demokratiškesnę Europą ir už komisijos e, pirmininką ar pirmininkę, kuris palaiko tokį požiūrį. Er Ponas Kofol, ačiū šiandieną. Norėčiau pasisakyti apie tai, kad e, Danija e, pralaimėjo šiandieną prieš e, teisme Europos žmogaus teisų teisme ir tai yra tikrai groteskiška, kadangi mes žinome, jog Danija niekada nepripažino to, kad ES kištusi į mūsų užsienio politiką. Mes Dėl to ir Danijos parlamente turime daugumą šiuo metu. E, tai yra parlamentas, kuris e, e, laikosi labai principingos užsienio reikalų politikos. Ne kiekvienas gali keliauti į Daniją ir joje gyventi. Mes turime tam tikrus kriterijus, prie kurių reikia, kurias reikia vykdyti. Dėl to yra groteskiška, kad ES nuolat kišasi į mūsų reikalus ir pažeidinėja mūsų teisę patiems nuspręsti. Ir mes ir toliau laikysime šio principo. Dėkoju. Ponas Buda. Doamna președintă, mulțumesc. Fermierii europeni au nevoie de un răspuns ferm și rapid. Ačiū, ponia pirmininkė. Rumunija ir Europos ūkininkams reikia greito ES atsako dėl bendro žemės ūkio politikos. Dabar, kai Europos komisijos e, nuosudėtis yra e, svarstoma, yra labai svarbu, kad e, būtų rengiami tokie e, dokumentai ir tokios taisyklės šioje srityje, kurios e, padėtų ūkininkams gyventi. Mums nereikia ko, žaisti su e, Rumunijos ir visos ES ūkininkų likimais. Praėjusioje parlamento kadencijoje e, Žemės ūkio komitetos e, atsižvelgdavo į ūkininkų, ypač smulkiųjų ūkininkų poreikius, taip užtikrinant jų e, ir visų vartotojų prieigą prie geros žemės ūkio produkcijos, kokybiškos produkcijos. Taip pat buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi tinkamų standartų žemės ūkio srityje. Ir dabar E, reglamentas, kurio mes vis dar laukiame, kurio laukia ūkininkai, e, e, turėtų būti įgyvendimas, priimtas kiek manoma greičiau bendradarbiaujant ES institucijoms. Pone Kirton Daling, Daling. pirmininkė, nors mūsų nuomonės dėl ES yra susiskaldę, mums būtina bendradarbiauti kovojant su šiuo laikinė vergovė. Žmonės gabenami trak, kontrabandą. E, išnaudojimui, taip pat seksualiniam išnaudojimui. Junktinėje karalystėje yra daugiausia tokios situacijos aukų, o šiaurės rytų regione, e, netoli Londono, ši problema yra, yra aštriausia. Mes akivaizdžiai e, esame čia neveikimo čempionė šioje srityje. Šiaurės e, Kumberlendo policija nekarta e, yra sprendusi e, tokias situacijas. Dirbdama region, veikdama, veikiant regione ir bendradarbiaujant su Europos Sąjunga, yra, tai vienintelė galimybė išnaikinti šią, šį reiškinį, kuris nėra šio laikinio pasaulio dalis. Negalime leisti, kad breksitas mūsų gražintų į praeitį taip pat. Ponas Bogovič. Eh, eh, Slovenijoje pastaraisiais mėnesiais sprendėme daug problemų dėl išaugusius e, vilkų ir meškų e, išpolių skaičiaus. E, tie gyvūnai užpuola avis, taip pat e, nemažio, nemažai arklių, netgi pagyvenusi moteris. E, laukinių gyvūnų e, elgesys keičiasi, nes pastaraisiais metais daugiau laukinių gyvūnų gimstaniai yra nušaunami. Todėl e, galvijų augintojai, daugelis galvijų augintojų paskelbė, kad jie pasitraukė iš šios, e, atsisako šios veiklos Slovenijoje, todėl Slovenijoje pasiūlyta e, imtis išskirtinių priemonių e, dėl vilkų ir meškų medžioklės. Turėtume apie tai pamastyti ir Europos parlamente. Ta problema palies ne tik Sloveniją, ji aktuali ir kitoms ES valstybėms. E, taip yra dėl to, kad suardyta pusiausvyra gamtoje, ji suardyta Slovenijoje. Manau, kad tikrai reikia imtis priemonių ir neleisti, kad tokios problemos Europoje paplistų. Kolegos keli nariai užsirašė pasisakyti, tačiau jie neatvyko, todėl dabar galime baigti vienos minutės pasisakymų procedūrą. Labai dėkoju ir posėdis yra nutraukiamas. Tiesiog norėčiau dar kartą Jums priminti, kad posėdis bus pratestas rytoj, prasidės 9 val. darbo tokio. Darbo tvarkė yra paskelbta viešai mūsų interneto svetainėje. Malonaus vakaro visiems.